sesión. Ponios ir ponai, pradedame posėdį. Vakarykščios sesijos protokolas yra pateiktas, jeigu nebus komentarų, e, protokolą laikysime patvirtintų. Periname iš karto prie pirmo darbo klausimo. Tai yra bendrosios diskusijos